ponios ir ponai. Pradžiai keletas pranešimų. Didžiai apgailestaudamas turiu Jūs informuoti, kad e, prie Briuselio įvykusioje traukinių katastrofoje ponia Klaudija Kandego iš e, komunikacijų generalinio direktorato žuvo. Ji dirbo Europos parlamente nuo 2008 m. gruodžio mėnesio. Viso parlamento vardu aš norėčiau išsakyti užuojautos žodžius jos artimiesiems. Na ir dar viena pastarų dienų tragedija - Madeiroje įvykę potviniai, didžiausi nuo 93 metų. 13 žmonių žuvo e, šiuose įvykiuose. Ir mes visi e, savo mintimis esame su žuvusiųjų artimaisiais. Kviečiu visus atsistoti ir pagerbti mirusiuosius tylos minutę. Ačiū. Na, o dabar norėčiau šiltai pasveikinti svečius atvykusius iš Baltarusijos, ponia Boris, Lenkų sąjungos Baltarusijoje pirmininkė ir pona Milinkievičių, Sakarovo premijos laureatą. Šį apdovanojimą jis gavo 2006 metais, yra demokratinės opozicijos vadovas Baltarusijoje.